buvome naujas reiškinys, mums reikėjo rasti savo vietą, tačiau bendrai galiu pasakyti, kad mes pakankamai patenkinome lūkesčius. E, baigdamas dar porą žodžių pridursiu, man susidaro įspūdis, kad Turino agentūra ir ši, šis Europos mokymų fondas yra tarsi tokia nedidelė struktūra kuri leidžia geriau įtraukti valstybės partnerės į bendradarbiavimą. Per daugelį metų mes esame sukaupę daug techninės patirties ir be to mes galime e, labiau geriau suvaldyti finansavimą. Europos komisija turi užtikrinti, žinoma, mūsų paramos programų finansavimą, bet mes dirbdame taip pat ir nepriklausomai su pasaulio banku ir kitomis finansinėmis organizacijomis. Taip, mūsų fondas sugebėjo įsitvirtinti, e, turėdamas pakankamai e, daug kvalifikuotų specialistų. Ir kitas dalykas, 2008 metais reformavus mūsų reglamentą, buvo norima e, atverti profesinio mokymo srity ją išplėsti ir kalbėti bendrai apie darbo jėgos, kapital, darbo kapitalo e, rengimą turime suprasti, kad tas profesinis mokymas gali būti naudingas net ir kultūriniu požiūriu, ne tik profesiniu požiūriu. Ačiū. Ačiū ir iš karto žodį suteikiu jūsų kolegai. Thank you, Madam Chair. Allow me to... Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma paaiškinti, kai jūs mane pristatėte, jūs pasakėte, kad mm, mane pakeitė uh, kitas žmogus. Aš tikiuosi, kad komiteto narių nesuklaidino. Toks mano pristatymas mane pakėtė ne dėl to, kad dirbau neefektyviai. Ir... Pirmininkė kalba neįsijungusi pir... mikrofono. Kaip žinote, pirmininkė, tiesiog aš mm, komiteto malonaus pasiūlymo pra, toliau dirbti šioje pozicijoje tiesiog neturėjau galimybės priimti dėl įvairių priežasčių. Uh, Aš stengsiuosi jūsų nevarginti ilgą ataskaitą. Mes parengėme trumpas ataskaitas, mano yra baigiamoji ataskaita, yra tik trijų puslapių, aš tikiuosi, ji bus išdalyta komiteto nariams. Man atrodo, svarbiausias dalykas, iš mano darbo su Europos mokymų fondu buvo pastarų, paskutinių metų um, patirtis, kuomet buvo įvert, vertinamos uh, išorinės mokymo organizacijos, aišku, buvo ir anksčiau įvairių išorinių įvertinimų, tačiau būtent paskutiniais metais atliktas įvertinimas buvo ypatingai svarbus uh, dėl to, kad uh, šios organizacijos um, mandatas pasikeitė prieš trejus metus kaip žinote, iš esmės pasikeitė, įgaliojimai buvo pakeisti ir be to ir, ir kontekstas atitinkamas buvo, turint omenyje įvairias organizacijas, kaip jos dirbo Šiaurės Afrikos įvairiose regionuose, žinote visą politinį kontekstą, kuris markiai pasikeitė. Todėl norėčiau Norėčiau perskaityti savo trumpos ataskaitos išvadą šio klausimu. Viduržėmio ir regiono pietuose įvykę pasikeitimai buvo labai svarbus iššūkiai ETF, įvertinant jos gebėjimus prisitaikyti prie naujo konteksto, tačiau šie iššūkiai taip pat atvėrė didžiulės galimybės ETF įgauti tai svarbesnį vaidmenį, e, matomesnį vaidmenį tame regione. Mes galvojame, kad um, tie išorniai vertinimai buvo labai naudingi ATF, e buvo labai svarbus, jame gyvenina savo įgaliojimus dėl ES išorės santykių, ypač kai na kalba apie šalis Šiaurės Afrikoje. ATF e vienintelis tikslas, kurio šie vertinimai neleido įgyvendinti patikimai, tai buvo uh, sugebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje, reformų gyvenimo srityje. Tai staiga tapo labai svarbių klausimų arabų šalyse, kurios perėjo prie, de, gyvenino perėjimą prie socialinės ekonominės prioritetinės rytis tokios kaip kova su jaunimo nedarbu, profesinio mokymo, paklausos, prider, pasiūlos priderimas prie paklausos darbo rinkoje poreikių ir bendrai žmogiško kapitalo raida reik, turi būti išsamei, efektyviai įvertinti, teikiant mūsų techninę pagalbą ir tai, būti, tu, tu, tai duoda, duotų matomų trumpalaikių e, laikotarpio tikslų. Ir čia labai svarbu įvertinti tas ETF galimybės, kaip tarptautinio donoro teikti tokią pagalbą. Galiausiai reikia įvertinti, kad nei vienas vertinimas nėra e, tobulas. Visas patikimumas, e, rezultatų tvirtumas visuomet, aišku, priklauso nuo metodikos, nuo mokslo tyrimų pasirinktų priemonių, duomenų surinkimo. Tačiau įvertinimas tiek išorės, tiek vidaus yra labai svarbi svarbi priemonė, um, įrankis tokia, tokia, tokiame kontekste, kur ETF kila daug iššūkių. Taigi reikės galvoti ne vien tik tai apie atskaitomumo tikslus, bet taip pat ir kaip, apie tai, kaip apie diagnostinę priemonę, kuri leistų toliau visas iniciatyvas ateitie įtakoti ir formuoti ir ypač prisitaikyti efektyviau prie naudos gavėjų poreikių. Todėl mes galvojame, kad šiai organizacijai labai svarbu yra būtent tas santykis tarp um, iš išorinio ir vidinio įvertinimo. Ir tai būtina, ir tą santyki būtina išsaugoti, kad jame nebūtų kokių tai spragų. Merci, Madame la Présidente. Merci d'avoir euh, organisé cette. Euh, Madame Chartier. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad e, surengėte šiuos ETF ekspertų klausimus. Aš norėčiau pasiteirauti dėl įvairių e, dalykų. Pavyzdžiui, turint omenyje tos dokumentus, kurie mums buvo išplatinti ir mm, tuos pasisakymus, du, kuriuos tik išgirdome, žinoma, mes mm, visi džiaugiamės, kad jūs norite ryštingai e, plėtoti žmogiškai kapitalą. Mes taip pat vertiname tai, kad jūs turite daug patirties ir žinių e, profesinio mokymo e, srityje, tačiau išlieka tam tikrų klausimų. Visų pirma, Aišku, matėme, kaip jūs dirbate dėl strategijos, bet aš norėčiau dar paklausti ir dėl pačios esmės, ką jūs patartumėt būtent tose sektoriuose, kur jūs dirbate, kaip jie galėtų prognozuoti ateitį, planuoti savo darbą į ateitį, nes jūs jeigu atliekate faktinės situacijos fotografiją, vietos, tokį fotografinį įvertinimą, reikia turėti galvoti, kaip mes toliau planuosime visus veiksmus 2020 metams. Taigi, galvojant apie jaunasias kartas, kur, kur tikrai jaunimo labai daug, ypač šiose valstybėse, kur jūs dirbate, kaip reikėtų planuoti tų sektorių darbą į ateitį, kaip reikėtų vertinti tada ir visas kompetencijas šioje srityje. Antras klausimas. Um, kokie patarimai duodami dėl um, mokymo ir švietimo sistemų reformos. Kaip jūs paminėjote, aišku, mes visi turime omenyje arabų pavasarį, visas tas, visus tos sukilimus, tačiau turint omenyje visus tuos pasikeitimus, ką reikėtų turėti omenyje, kaip reikėtų planuoti mm, švietimo ir mokymo sistemų reformas, kad tai atitiktų tų valstybių poreikius. Reikia, aišku, taip pat turėti omenyje ir Europos situaciją, bet reikia turėti galvoje taip pat ir tų kaiminių um, valstybių uh, žmonių poreikius. Ir trečias mano klausimas būtų dėl to, ką jūs rekomenduotumėt, kaip reikėtų stiprinti ryšį tarp uh, mokymo ir darbo rinkos. Tai aš norėčiau jūsų platesnių paaiškinimų, platesnių pasakojimų dėl šių trijų klausimų. Serkas. Gracias, señora presidenta. Pocas semanas ya. Ačiū, panė pirmininkė. Prieš kelias savaitės mes turėjome galimybę bent jau su pono e, Mezija padiskutuoti. Tai iš tikrųjų tai buvo labai man naudinga informacija, ką aš girdau iš jo. Mes kalbėjome apie e, kriterijų, e, kurį mes žinojame jau nuo mūsų vizito į Turiną. Iš tikrųjų, mes turime labai e, naudingą priemonę, tai, tai yra paradoksas. Tačiau, aš norėčiau paklausti savo dviejų kolegų, tačiau šiuo, šią priemonę nesinaudojame. Man susidaro įspūdis, kad mes iš tiesų atsidūrėme tam tikroje istorinėje situacijoje ES ir kaiminėse valstybėse, tai būtent tose kaiminėse valstybėse, kurios nori įstoti į ES. Ir ši priemonė, kuri galėtų išspręsti svarbius klausimus, tai būtent kaip galėtume jaunimą paruošti ateičiai. Ir ta priemonė yra izoliuojama, e, yra dabar puikiame Italijos mieste Turinė turi susidarę su infrastruktūros problemomis, kurios negali būti išspręstos. Ir nepaisant tos priemonės strateginės reikšmės, ji yra nenaudojama. Tai iš esmės aš norėčiau pabrėžti, galbūt tą įspūdį, ar jums iš tiesų netrodo, kad ši priemonė yra panaudojama netinkamai, palyginus tomis galimybėmis, kurios atsivertų, jeigu mes šią priemonę panaudotume e, į stojančias į ES valstybėse. Kitas dalykas. Iš esmės, e, panašus procesas turėtų būti tarsi įteisinimo procesas, atitinkamose valstybėse. Tai būtent mes turėtume taikyti atitinkamą strategiją, kuri e, sudarytų tam tikrą sinergiją su ES procesais, e, būtų atitinkama Kopenhagos kriterijams. Taigi aš manau, kad e, ši, ši priemonė turėtų būti uh, pripažįstama visų ES lygių. Mes nesame sala globalizuotame pasaulyje. Mes vystome prekybos ryšius, e, telekomunikacijas. Ir vis dėlto mes einame link globalizacijos. Tai reiškia, mes nebu, ne, neliksime sala, neliksime gerovės sala. Ir mes turime pasirūpinti ir mūsų kaimynais, ypač pietinėse viduržėmė jūros valstybėse, nes e, kitu atveju gali kilti grėsmių Europai. Žinoma, galima pasakyti, kad mes apsirūpiname patys, e, kad e, mes turime pakankamai išteklių. Tačiau mes 2008 metais jau iškėlėme šią problemą. Turi įvykti kažkas naujo, nes nuo 2008 metų tikrai daug įvyko pasaulyje. Ir ypač tame pasaulyje, kuriame mes gyvename ir dirbame. Ir paskutinis klausimas. Man susidaro įspūdis, nors nežinau e, šimtų procentų, kad, e, kad mūsų agentūrų darbo įvertinimas iš tikrųjų bus reikšmingas. Nes agentūros e, nepasižymi to konsensusu, Mm, tai būtent e, tarptų žmonių, kurie mano, kad Europa tai yra tik tai rinka. Ir todėl tie žmonės nepriima tokių pasiūlymų, kurie e, nėra susiję su rinka. Ir tokiu atveju, e, siekiant trumpalaikių tikslų, kuris siekiama pagyvinti kažkokią tai atskirą verslo šaką, pavyzdžiui, tokios agentūros tampa trikdžiu. Taigi aš manau, kad agentūrų darbas turėtų būti veiksmingesnis. E, ir patys fondai turėtų veikti efektyviau, nes laiko daug nebeliko. Ar daugiau kas iš kolegų norėtų užduoti kokiu klausimu? Ne, tai tuomet suteikiu žodį vėl mūsų e, ekspertams. Ačiū pirmininkė, pabandysiu atsakyti. Klausimai be abejo labai sudėtingi. Visų pirma, Europos e, mokymo fondas, aišku, turi atsižvelgti į realybę. 15 e, ekspertų, 30 valstybių bent jau, kuriuose turime dirbti. Taigi, aišku, kad mūsų tas poveikis e, netokio didelio kad mūsų poveikis galbūt netoks gali būti ir didelis, tai aš nesakau, ar čia reikėtų didinti ar nedidinti to personalo, bet tiesiog reikėtų turėti omeny tokią realybę. Toliau dabar dėl to numatymo į priekį, tie patys klausimai, aišku, kyla kaip ir ES viduje čia, kai galvoju, pavyzdžiui, kokios profesijos bus svarbios 2020-2050 metais, kaip jaunimą tam parengti. Tai iš tikrųjų, koks čia par, par, kokios partnerystės čia bus svarbios, ekonominė raida kokia bus, kaip, kokius mes ryšius ES norės um, plėtoti su e, viduržėmio jūros regiono pietinėmis valstybėmis ar su rytais, pavyzdžiui, ar čia bus kažkoks tai papildomumas, ar bus galvojama apie pramonės iškelimą, ar bus galvojama apie e, turizmo plėtoti ir taip toliau. Kokios šitos partnerystės bus vystomos, juk tai irgi labai įtakoja e, darbo rinkos situaciją. E, galvojant apie 2020 metų darbo rinkos situaciją tose valstybėse narėse ar 2025 metų situaciją, reikėtų galvoti apie 60 milijonų darbo vietų vietų, kad būtų galima užtikrinti socialinę sanglaudą į pietus nuo viduržėmio jūros. 60 milijonų darbo vietų, tai yra milžiniškas iššūkis, turint omenyje, kiek Tunys, Alžyrė, Marokė, kitur to jaunimo yra ir bus. Ir turint omenyje 60 60 iki 80 procentų e, darbo vietų bus tokios pačios kaip ir šiandien. Galbūt turinys jų pasikeis, tačiau tos darbo vietos vis tiek liks. Tai ir, ir mokytojai, ir e, medicinos personalas, statybininkai, viešbočių sektorius ir taip toliau. Aišku, reikės galvoti galbūt apie kažkokias tai transformacijas, bet e, darbo vietų turinio galbūt pasikeitimą, bet. Uh, Tas pats pasakytina ir apie Viduržėmio jūros e, pietus, tiek pat pasakytina ir apie Europos Sąjungą. Apie naujas kompetencijas galvojant, Ar tai, aišku, ar tai reikėtų sieti su naujosiamis technologijomis, telekomunikacijomis, informacijos technologijomis ir taip toliau. Aišku, čia irgi būtų galimybė bendarbiauti. Tos naujosios kompetencijos būtinai bus įgytos per ilgesnės studijas, aukštesnio lygmens studijas. Ne, nemanyčiau, kad būtinai taip turėtų būti. Aišku, čia galima kelti įvairių klausimų. Pavyzdžiui, Tunise matome. Dėja, pavyzdžiui, ir, ir e, po šešių klasių ar po aštuonių klasių, kiek yra bedarbių, ir, ir, ir po dvylikos klasių, tarkim, su bakalauro laipsniu, kiek yra bedarbių. Ir aišku, e, kalbant apie darbo rinką, reikia turėti omenyje, kad egzistuoja skirtingos darbo rinkos. Pavyzdžiui, vienas dalykas yra e, statybininkams e, egzistuojantis darbai ar medikams, pavyzdžiui, egzistuojantis darbai. Reikia turėti omenyje būtent tai, formuojant savo požiūrį, formuojant savo požiūrį pagal skirtingas teritorijas ir, ir ekonominę veiklą, darbo e, vietų kūrimą ten jauno tunisiečio turint turinčio aukštesnį ar aukštą išsilavinimą svajonę, aišku, tapti funkcionieriumi, kaip jis galės prisi, prisidėti prie savo mm, valstybės ekonominės raidos, čia jau kitas klausimas. Man atrodo, kad uh, būtent reikia labiau ta, į tą teritorinę specifiką atsižvelgti. Tai yra didžiulis iššūkis. Ir tai, ką ES galėtų padaryti ten tose valstybėse, kur jaunimo yra nepaprastai daug dėl demografinių tendencijų, reikia galvoti apie švietimo sistemų visą pertvarkymą. Ir tai, aišku, Mm, tos švietimo sistemos šiandien turi būti visiškai kitokios, nei jos buvo prieš 30 metų, pavyzdžiui, ir kalbant apie, pavyzdžiui, profesinį rengimą, pristatymą prie darbo rinkos situacijos. Aišku, tas visų pirma mokymas turi vykti visą gyvenimą, tai ne vien tik tai tas pirminis išsilavinimas, kuris yra labai svarbus, tai nebūtinai tas pirminis išsilavinimas garantuos, tarkim, profesinės veiklos sėkmę po 40 metų ar panašiai karjeros. Ir galvojant apie fondo visą tą legitimumą, mes galvojame, kad jis yra realus ir e, Pasaulio bankas e, valstybių narių vystimosi agentūros ir kitus, kiti svarbus partneriai tikrai pripažįsta mūsų fondo vaidmenį. Aišku, veiklą ne visuomet lengva koordinuoti, viskas labai dažnai pri, pri, priklauso nuo įvairių agentūrų, ekspertų sugebėjimo surasti savo tinkamą nišą, vietą veikti. O galvojant apie mūsų fondo funkcijas, kokios jos yra apibrieštos reglamente. Man, mes galvojame, kad visa tai yra pritaikyta prie esamų iššūkių, viskas tikrai yra tinkamai apibriešta. Dėl finansavimo reikia turėti omenyje ES finansavimą bendrai, ne vien tik tai šiam fondui, kas yra skirta, bet bendrai to visoms valstybėms, pavyzdžiui, Magrebo valstybėms jau dabar e, tie kreditai, kurie suteikti buvo, jau yra panaudoti pakartotinai vėl ir vėl ir, ir iki e, arabų pavasario visą tai buvo daroma. Yes, I would, I would like the, the of... Aš norėčiau pradėti nuo to, kad iš esmės tarptautinės organizacijos dabar būtent ir e, kritikuoja mūsų fondą, tai būtent tos organizacijos, kuris teikia besivystančios valstybės techninę pagalbą. Joms, jos kaltinamos, kad jos bandomas e, panaudoti sudėtingas priemonės, siekdamas pakeisti e, tiek profesinį, tiek vidurinį mokymą tose valstybėse. Tačiau ES per ilgus metus sukūrė dvi labai efektyves ir labai paprastas priemonės, kuriomis siekiame sukurti, mm, taip tiksliau įgyveninti e, Europos e, kvalifikacijų sąrangą tose šalyse. Ir kitas dalykas tai socialinių partnerių institucija yra sukurta. Tai yra dvi puikios strategijos ir priemonės, kurias mūsų fondas, tai yra Europos mokymo fondas, stengiasi taikyti daugumoje valstybių paramos gavėjų. Ir tai ši strategija taikoma ir Šiaurės Afrikoje. Dabar klausimas dabar dėl aukštos kvalifikacijos žinių perteikimas tose šalise. Kaip mano kolega jau sakė, plytų dėliojimas taip pat yra kvalifikacija, tai tam reikalingos žinios. Ir tos žinios turėtų būti e, skatinamos bendradarbiaujant e, įmonėms, e, mokytojams, valstybei, ir tikiuosi, kad e, tokie tikslai yra pakankamai e, realistiniai ir mes galėsime gauti rezultatus, kurdami žmogiškai kapitalą tose valstybėse ir veiksmingai kurdami šitą žmogiškai kapitalą. Kitas klausimas, e, kuris čia buvo ypač iškeltas ir kritikuotas, tai būtent ETF galimybės sukurti pajėgumus Tai yra mm, mokyti žmonės tose valstybėse. Tai būtent, e, kad būtų kūriama politika e, profesiniam ir viduriniam e, mokymui. Ir kad būtų mm, būtų pritaikytos darbų poreikis arba darbo vietų poreikis prie mokymo programų. Taigi aš minėjau jau socialinių partnerių instituciją ir norėčiau pasakyti e, komiteto nariams, kad e, e, realybė besivysančiose ir išsivysančiose valstybėse yra susijusi socialiniais partneriais. Ir taigi strateginiuose susitikimuose kas gyvyksta, taigi vyriausybės atstovai ten dalyvauja ir jie dominuoja praktiškai per vis, visą diskusiją. Darbdaviai neturi ko daug pasakyti, jiems neįtin e, skiriama daug laiko. Taigi svarbiausia, kad besivystančiose valstybėse būtų stengiamasi uh, mo e, mokyti darbdavius, kad jie veiksmingai dalyvautų tose posėdžiuose, kad jie savo poreikis e, tinkamai išreikštų ir suformuluotų. Tik tai tokiu atveju socialinių partnerių bendradarbiavimas bus veiksmingas ir duos rezultato. Todėl tokiu atveju labai svarbu, e, sakykime, mokymo institucijas suderinti su poreikiais darbo rinkoje. Taigi paskutinėje mano pranešimo dalyje išvadose aš e, daug reikšmės teikiau ETF veiklos vertinimui. Ir ne tiek e, atskaitomybė turi būti pabrėžiama šito fondo, tai yra antrinis tikslas. Tačiau manau, kad e, šio fondo veikimas ir jo vertinimas tai yra tarsi e, galimybė diagnozuoti, nustatyti klaidas, e, piknaudžiavimą ir nelaukti, kol, sakykime, projektas formaliai pradės, e, kol paaiškės formalus projekto rezultatai, tai kad būtent grįžtamas ryšys būtų užtikrinamas anksčiau. Bien, in... Kągi, belieka tik Jums padėkoti. Pona Mezier, be abejonės dar turėsime galimybių susitikti čia arba turine. Dėkuoju Jums už tokį veiklos pristatymą. Aš pati asmeniškai e, galėčiau tik patvirtinti, kad Turino agentūra yra nepaprastai brangi. Ji apibendrina e, ne tik savo vadovų dinamizmą ir energiją, bet ir visų darbuotojų, darbuotojų pastangas labai puikiai panaudoja. Tai yra labai vertinga priemonė ES veiklai e, propaguoti, nes socialiniai klausimai ten yra deramai e, sprendžiami ir atspindimos visos čia vykstančios diskusijos praktinėje veikloje. Galiu pasakyti, kad e, mes tiesiog stebime, kaip Europos komisija ir agentūra palaiko ryšius, e, koks Europos e, parlamento vaidmo mes iš esmės turime tik pagerinti esamą padėtį kad e, sukaupta kompetencija ir patirtis galėtų būti efektyviau, esmingiau panaudota praktinėje veikloje, kurios agentūra įmasi. Aš iš savo pusės e, norėčiau, kad per antrąją e, kadencijos dalį, mandato dalį, e, būtų panaudota daugiau atliktosios studijos e, išvadų praktiškai. E, E, mūsų komitetas e, nori, kad jūsų pateikta, pateiktos išvados padėtų teisėjų kuros darbe. Todėl mes kviečiamės ekspertą ar ekspertus, kurie e, gali vis dažniau pristatyti jūsų agentūros atliekamų studijų rezultatus, tai leis mums geriau dirbti. Dar kartą dėkoju už jūsų prezentaciją ir linkiu jums geros tolesnės veiklos ir iki kitų susitikimų šiuo klausimu e, e, baigiame svarstyti šį e, darbo tvarkės punktą. Dabar prašyčiau neišeiti iš salės, todėl mes nedelsdami už kelių minučių galėsim pradėti svarstyti ponios Harkin dokumentą. Neišeikit iš salės nes reikia tiesiog šiek tiek lūkterėti, kad ponė Harkina ateitų. Ir dar prašau jūsų šiek tiek lūkterėti, nes tai būtų tiesiog mandagiau e, visų kitų frakcijų atžvilgių, nes e, mesgi laukiame e, kolegų ir ponė Bauer dabar atėjo ir ponas Zardenas jau yra čia. Taigi gal žinau, kad ponė Harkin kažkur pakeliu į mūsų posėdį ir už kelių minučių čia bus. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je crois. Euh... Galime pradėti. Netrukus, manau, ir ponia Kornelison ateis. Per daug ilgai nereikia laukti. Iš karto už ją atsiprašau, už ponę Kornelison. Taigi, ponė Harkin, pirmas pasikeitimas nuomonėmis dėl jūsų pranešimą apie ES fondą Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2014-2020 metai. Padiskutuosime e, tuo klausimu dabar su kolegomis, su Agri komitetu jau bandėme padiskutuoti ir rasti susitarimą e, dėl to, kaip pasidalinsime kompetenciją. Tačiau atrodo, kad klausimas yra sudėtingesnis negu atrodo. Ir kol kas mes nežinome, koks yra kompetencijų pasidalymas tarp komitetų. Galime e, dabar jau tik pasakyti, kad vykdomieji komitetai yra pasidalyję penkiose kryptise. Uh, Ačiū pirmininkė. Mūsų diskusijų su Agri komitetu, ką, ką jūs sakėte, taip, nariams noriu naujausią informaciją pateikti, kas, kas vyksta. Buvo visai eilės susitikimų su ponu Alves pranešėju, bandant kažkaip tai susitarti, tačiau nepavyko dar kol kas susitarti. Taigi, užimtumo koordinatoriai nusprendė, kad mes reikalausime visos kompetencijos už šį klausimą, kad mes nesutiksime, kad agri komitetui būtų išskirtinė kompetencija suteikta su komisarais e, Kelisandarbu jau buvo sutikimai, su komitetų pirmininkais, pranešėjais buvo sutikimai ir mes siekėme kažkokių tai kompromisų, kažkokio sutarimo, dėja. Uh, nepavyko to pasiekti, mes aptarinėjome įvairius klausimus, aišku, tose sutikimuose. Taigi, po to dar šiai savaitėjai mm, numatytas koordinatorių sutikimas, man atrodo, antradienį jis turėjo vykti, jis buvo atšauktas, po to ketvirtadienį lyg buvo nukeltas, vėlgi atšauktas. Panašu, kad tokia yra situacija, nebent pirmininkė turėtų kokios kitokios informacijos, bet bent jau iš to, ką aš žinau, panašu, kad klausimas tikriausiai keliaus į pirmininkų sueigą. Į, po, šio, po šio sutikimo pabandysime tarp šešėlinių pranešėjų pasitarti, gal kažką mes sugalvosime, bet apgailę stauju, bet turiu pasakyti nariams, kad kol kas dėja tos dėrybos pakankamai sudėtingai vyksta. Uh, Turiu pasakyti, kad e, mums yra suteikta labai sudėtinga užduotis. Ir, ir Agrija sunarė, kad neturiu pasakyti, kad ir e, Agrija komitete dauguma narių galvoja, kad šis e, klausimas yra tarsi trojos arklys, tarsi pasiteisinimas komisijai Šiuo atveju čia tikrai gali būti padaryta didžiulė žala žemės ūkiui ir aišku ir paskui ir globalizacijos padarinių fondui taip pat. Aš, aš Aš suprantu, kad mm, galbūt reikėtų ir jų kompetenciją kažkiek išsaugoti, bet vis tiek visi supranta, kad tai yra užnuodytas gėrimas, mums kišamas ir e, turi, reikia turėti omenyje, kad galbūt 83 procentai gali to fondo lėšų nukeliauti žemės ūkiu. Tai jau yra didžiulė problema. Reikia pasakyti dar, kad regionų komiteto nuomonė yra irgi jau paskelbta, jie apgailestauja, kad ūkininkai irgi yra įtraukti į šio fondo gavėjų sritį yra ekonomikos socialinių reikalų fondas taip pat dėl to išreiškė neigiamą poziciją. Komisijos toks buvo pasiūlymas, o dėl mūsų kompetencijos pasidalinimo klausimų tai galbūt tokia naujas informacija. Ir kol kas mes negu, negalime nieko daugiau daryti, kol mes neišsprendėme visų pirma šio klausimo dėl kompetencijos. Um, gal tiek tik tai. Dabar keletas komentarų nuo manęs ir, ir gal kolegos kažką dar pridurtų. Aš labai džiaugiuosi, kad m, mm, yra išplėsta e, taikymos rytis įtraukiant ir savarankiškai dirbančius ir dirbančius per agentūras. Um, Man atrodo, kad e, galvojant apie ūkininkų įtraukimą, e, reikėtų galvoti, kad jiems turi būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir kitiem darbuotojam. Jeigu dėl globalizacijos vyksta pasikeitimai žemės ūkyje, tai jie turi būti traktuojami lygiai taip pat, kaip ir pasikeitimai, pavyzdžiui, e, pramonėje ar aviacijoje. Aš suprantu, kad yra e, tam tikro susirūpinimo dėl to, kaip ūkininkam prisitaikyti prie globalizacijos, bet aš negalvoju, kad globalizacijos fondas yra tinkama priemonė šios klausimus spręsti. Jeigu yra kažkokių tai problemų, tarkim, pavyzdžiui, kad ūkininkai netenka darbo ir taip toliau, tai galbūt EGF galėtų šiuo atveju būti panaudotas ir, ir galvojant ir apie jų šeimas, jų pragyvenimo šaltinį ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad galbūt neturėtų būti šis fondas pagrindinė priemonė spręsti ūkininkų problemas ir, ir aš tokią mintį remčiau ir agri komitete. Taip pat dėl komisijos pasiūlymo dėl galimų krizės kriterijų. Jie yra kitokie nei dabartiniai krizės kriterijai. Taryba jų neišplėtė ir aš prie, sugrįšiu prie to momento po minutėlės. Aš tikrai noriu pasakyti, noriu paaiškinti, ką komisija turėjo galvoje. Um, galbūt yra kokios kitos patirties su vulkanu, pavyzdžiui, ar su, m, mm, tarkim, su, su tais pelenais pakilusiais vulkaniais, kad, tarkim, avėlinė kažkokia tai bankrutavo, a, yra vienas dalykas, arba, pavyzdžiui, tarkim, jeigu potvinis kažkoks tai ir kažkokia gamikla bankrutavo. Tai yra e, vienas dalykas. Čia kiti dalykai yra iš, iš dėl solidarumo taip pat irgi turiu savo poziciją. Aš Labai remiu tai, kad e, numatomos ypatingos e, aplinkybės 500 per 9 ar per 4 mėnesius e, valstybės narės mm, kol kas nepanaudojo tokios priemonės ar tokios galimybės tiek dažnai, kaip kad galėjo panaudoti. Taigi iš to požiūrio taško galėtumėm iš tikrųjų čia pastumti truputį į priekį tą klausimą laiko klausimas vis keliamas. Tas mechanizmas, kurį mes dabar turime, man atrodo, neleidžia mums labiau sutrumpinti terminų. Čia gali būti du variantai. Pirmas variantas būtų uh, na, aš nesakyčiau reikalauti, bet galėtumėm pastumėti valstybės narės, paraginti jas, e, kaip galima greičiau taikyti tas priemonės e, per EGF, galbūt tai iš dalies spręstų tą situaciją, kai kurios valstybės narės sako, mes neturime išteklių, bet juk kita vertus tai yra jų darbuotojai ir jeigu e, valstybės narės prašo ES pagalbos, tai visų pirma atsakomybė ir jos turi prisijimti. Ir dar viena mintis, aš Man būtų įdomu, gal, gal kolegos turėtų kokių pozicijų šio klausimu dėl e, šio fondo, kad jis turėtų turėti savo atskirą biudžeto eilutę. Tai tuomet, aišku, mes galėtumėm e, procesus smarkiai paspartinti. Dabar pereičiau prie tokių e, pagrindinių klausimų, kurie kilo diskusijose iki šiol. Um, Tai, tai galbūt toks pristatymas iš mano pusės, aš dabar pirmininkė laukčiau uh, kolegų reakcijos. Pane Bauer, po to panas Darden. Uh, Madam Chair, I would like to start. Ačiū, e, panė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo klausimo, į kurį dar nebuvo atsakyta. Tai būtent e, nuo klausimo, e, kuris yra susijęs su jūsų laišku, kuris išsiuntėte tarybai. Ir atsakymas iš šį laišką buvo iš tiesų stulbinantis, nes e, taryba pasakė, kad e, dalyvaujant dabartinėse diskusijose dėl atsižvelgimo į finansų krizę, e, kiltų pavojus ateities diskusijoms dėl globalizacijos fondo Aš neįsivaizduoju, ką tai reiškia, kaip gali tos diskusijos sukelti pavojų šio fondo ateičiai. Galbūt jūs žinote, kaip e, paaiškinti šį atsakymą ir ką jis reiškia mūsų diskusijoms dėl šio fondo ateities. Kita pastaba, norėjau, kurią norėjau pareikšti. Aš nežinau, Ar mes turėtume tikrai įtraukti žemės ūkio klausimus į šią sritį susijusią su pristaikymo prie globalizacijos padarinių. Bet kokiu atveju aš manyčiau, kad tai nelabai geras sprendimas. Jeigu mes Europos pristaikymų priklupėsius padarinių fondo lėšomis bandytume išspręsti žemės ūkio problemas. Nes e, yra daugybė priemonių ES, kurios galbūt yra geresnės negu EGF, būtent sprendžiant žemės ūkio e, problemas. Čia nereikia įtraukti e, šio fondo. Trečias dalykas, kuris man rūpi, yra būtent laikų suteikta pagalba. Man atrodo, kad e, įprasta e, procedūra, kuri trunka trejus metus, yra per ilga. Siekiant reaguoti į krizinės situacijas. Tiek kalbant apie globalizacijos pasiekmes ir tiek kalbant apie kažkokią netikėtą krizę. Man atrodo, kad mes turėtume rasti atsakymus į šios klausimus ir aš visiškai uh, sutinku su pranešėja, kad pagrindinis klausimas yra, kaip išspręsti e, šitą žemės ūkio klausimą. Tai būtent, kad žemės ūkio klausimas nebūtų įtrauktas į EGF. Iš jau e, ponas Dardanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas pamastymų, apie kuriuos didelė dalimi E, jau e, girdėjau kalbant e, per vidinius pokalbius, vidinius pasikeitimus nuomonėmis. Mes galim tik apgailėstauti, kad mes nesugebam pasidalinti kompetencijos ir išsiaiškinti šios problemos esmės. Tai sakoma, kad nepaisant vienų ar kitų pastangų, mums nepavyksta išspręsti šio klausimo. Bet aš galiu pasakyti, kad tai mums neleidžia iš esmės spręsti problemos Aš e, net turiu pasakyti, kad iš esmėsgi reikia tą problemą išspręsti, kad neprarastumėm laiko. Ir aš dabar noriu pereiti prie ūkininkų klausimo. Frakcijos vardu e, galiu pasakyti, kad man atrodo yra negerai e, turėti fondą, kuris bus taikomas tarsi dviem greičiais, dvi funkcionavimo, dvi taikymo grandys bus sukurtos ir tada e, bus paskirstytos ir lėšos ir bendrai finansinės galimybės visiems darbuotojams taps ribotos, nes bus nustatytos tam tikros ribos, tam tikros viršutinės ribos. Ir ypač, kai kalbam apie ūkininkus, tai tie apribojimai yra gana dideli. Ir dėl to man iškilo šiek tiek neiškumų ir neramumų. Manau, kad pamastymai E, ir mintis dėl konkrečių priemonių taip pat turėtų būti aiškesnis. Dėl biudžeto eilutės specialios. Labai didelė dalimi galiu pakartoti tai, ką jau esu sakęs čia ir biudžeto e, klausimų kalbėdamas. Viskas turi būti aiškiau ir greičiau turime stengtis suteikti tas lėšas, kad galėtume sureaguoti į poreikius. Nes dabar fondas dėl to ir yra silpnas, dėl to jis ir kritikuojamas. Mes e, matome, kad kartais kritika yra formuluojama per daug griežtai, tačiau akivaizdu, kad e, atsakymai e, reaguojama visuomet yra per lietai, tai yra viena iš silpniausių vietų. Be to yra nepakankamai panaudojamas fondas. Mes turėtumėm tą problemą išspręsti ir kalbėdami apie fondo reformą, fondo reglamento pakeitimą, mes turėtumėm apie tai galvoti. Kai kritikuojamos fondo silpnosios vietos, nuolat sakoma, kad e, fondas turi būti stipresnis, reikšmingesnis. E, ekspertai yra iš skirtingų šalių e, sakė savo paaiškinimuose apie fondo panaudojimą tinkamose šalise, kad e, e, fondas nėra pakankamai naudingas, jis nėra panaudojamas iki galo taip gerai, kaip jis galėtų būti, būti panaudojamas, ypač kai reikia padėti dėl krizės, pažiūrėjau, nukentėjusiems žmonėms. Dažniausiai dėl kri... pastarojų metų dėl krizės žmonės nukentėdavo. Ir Kai kurios valstybės narės atrodo e, susiformavo tokią poziciją, kad tas fondas bus taikomas nuolat, jis taps tarsi amžinas. Todėl visose diskusijose reikia tik kelti argumentą, kad e, fondas turi būti sustiprintas ir jo pritaikymas turi būti efektyvesnis. Tomas Mann. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau patrasinti ponę Harkin. Mes e, koordinatorių e, posėdžiuose paprastai e, turėdavom tą pačią poziciją. Iš tiesų, negali būti, kad Agri galėtų iš esmės kištis ir tokio mažo fondo veiklą ir bandyti išplėsti jos rytį taip, kad apimtų šis fondas ir žemės ūkio sritį iš esmės, jeigu mes turėtume daug lėšų, tai žinoma, galbūt galėtume įtraukti tokius klausimus. Tačiau bet kokiu atveju mūsų to fondo užduotis yra kitokia. Žinoma, ir tam yra skiriamas atinkamos lėšos, kuris nėra pakankamai didelis. E, ponas Barozo jau sakė, kad valstybės narės priešinasi kai kurias atvejais tokių didesnių lėšų skirimui. Žinoma, Europos pristaikom prie globalizacijos padarinių fondas. Skamba gražiai, tačiau bet kokiu atveju tai yra tarsi tušėviduris balionas. Lėšų nepakanka, veikiama neefektyviai. E, mes turime parodyti. Tiesiog tai yra tarsi simbolinis aktas, kad įmonininkai, kurių įmonės yra didelės, kurie susiduria su tam tikros struktūromis ar finansinėmis problemomis, jiems galima padėti, kad jie yra ne vieniši. Ir ponia Madera, Strasbūrė, kaip tik pasinaudojo tą galimybę ir nuolat pasakydavo, kokios valstybės turėtų būtent pasinaudoti tokio globalizacijos fondo lėšomis. Mes norime tiesiog parodyti valstybėms narėms, kad turime laikytis tam tikrų kriterijų, skirdami tokias lėšas, kad tai nėra e, begalinis maišas, iš kurio mes įmame pinigus ir duodame, daliname juos visiems. Aš norėčiau, e, ponė Merijan, užduoti klausimą, kaip, kaipgi yra su valstybėmis narėmis. Ar valstybės narės pritarė tam, kad būtų e, įgyvenintas, e, įgyveninta tokia globalizacijos fondo idėja? Taigi, kokios galimybės yra kurti tokį fondą arba perkurti jį? Kuriuose valstybės narise kyla daugiausia abejonių dėl tokių, dėl tokių fondo lėšų panaudojimo? Aš manau, kad mes e, savo reagavimu į tam tikras krizės galėtume daug labiau padėti žmonėmis, negu vien tik tai drąsindami juos arba sakydami jiems e, malonius žodžius arba užjausdami juos. Aš manau, kad taip tik tai užtikrinsime šio fondo ateitį. Mes norime siūsti signalą valstybės narėms, mūsų piliečiams. Tiesiog e, turime nusatyti griežtesnius kriterijus ir aiškiai parodyti žmonės, kad mes norime jiems padėti. Ačiū per perleisdama pirmininkavimą poniai Šriuter ir aš norėčiau išsakyti keletą minčių prisidedama prie šios diskusijos. Ponios Harkin pranešimas ir e, finansų perspektyvos paketas e, yra labai svarbus mūsų komitetui, nes e, tai yra didelė dalimi susiję su mūsų komiteto veiklos aspektais. Mūsų komitetas gali aiškiai pasakyti, kad Europos komisija turi sureaguoti į socialinius padarinius. Pasaulio evoliucijos socialinius padarinius, ar mes tai vardintume mm, globalizaciją, krize ar kaip nors kitaip. Bet e, turime galvoti apie tai, kaip patys silpniausi kenčia dėl tokių pokyčių pasaulyje. Mūsų ginčio ar konflikto su Žemės ūkio komitetu priežastis – E, turbūt e, yra susijusi su kitais aspektais. Mes e, kalbėjome, kad laisvųjų, laisvosios prekybos sutartis yra pasirašyta su ES partneriais ir e, ne visuomet buvo atsižvelgta į teisingą priekybą, nes tada buvo galvojama apie tų priekybos sutarčių socialinius ir aplinkosauginius padarinius. Ir kai bus deramasi dėl kitų tokių susitarimų, labai svarbu nesutikti su tokiais dalykais, mes turime pasipriešinti tokiems dalykams ir išsakyti aiškę parlamento poziciją. Ateityje mes daugiau nebesutiksime su tuo, kad būtų laisv... pasirašomos laisvos priekybos sutartys e, pamirštant sutarties devintai straipsnį. Devintasis straipsnis kalba apie socialinį ES matmenį. E, privaloma įvertinti socialinius padarinius ir juos atspindėti sutartise. Jeigu tai būtų buvęs su Merkosiur, nebūtų buvęs pasirašytas sustarimas. Nežinome, kokios sąlygos dabar ten yra. Dėl ūkininkų. Vėlgi, e, komisijos siūloma pozicija yra nepriimtina. Nepriimtina. Mes matome, kiek yra skurdo, kiek yra nedarbo valstybėse narėse. O Europos komisija motivuodama tuo, kad kelios valstybės narės e, nenori nusileisti žemės, e, ES biudžeto žemės ūkio e, pakete, pradeda kalbėti, kad reikia imti pinigus iš Europos socialinio fondo kasos. Prisitaikymo prie globalizacijos fondas turi kitą dimensiją, į kurią privalome atsižvelgti. Mes e, su Žemės ūkio palai, komiteto pirmininku palaikom labai gerus santykius e, ir suprantame, kad reikia siekti susitarimą tarp kodnarčių, bet e, dabar suprantam, kad kai toks damoklio kardas virš galvos kabo, reikia labai stengtis rasti gerų kompromisų su kolegomis, kurie yra draugai atsižvelgdami į ponios Harkin pranešimą, mes e, turėtume išvelgti esminę kritiką ir suprasti, kad negalima taikyti su tokiu faktu, kad Europos taryba nesugebėjo e, pratesti krizės e, sąlygoms, e, krizės aplinkybėms nustatytų įstatminių sąlygų. E, Ir dabar matome, kad socialinė padėtis susijusi su krize ar e, globalizacija kiekvieną dieną e, e, trukdo ramiai gyventi daugeliu valstybių narių darbuotojams, apsunkina jų socialinę padėtį. Mums reikia tokio fondo, kuris funkcionuotų visose valstybėse narėse, o dabar taip nėra. Mes turime iš naujo pradėti mūšį dėl konkrečios atskiros biudžeto eilutės, kad procesas pagreitėtų. Mes dabar e, tu esame spaudžiami e, terminų, laiko terminų ir dėl to procesas nevyksta efektyviau. Mes su komisija turėtumėm ginčytis, kad būtų e, atskira biudžeto eilutė skirta ponė pranešėja kalbėjo apie vinavuosius savarankiškai dirbančių žmonės. Ir tuo klausimu reikėtų diskutuoti iš esmės. Jeigu Jeigu, pavyzdžiui, viename regione yra 500 tų savarankiškai dirbančių žmonių, žmonių ir staiga tame regione nebelieka baciuvių, e, kurie galėtų e, išgyventi, tai e, iškyla labai rimtų sunkumų. Dabar uh, šiame keitimosi nuomonėmis etape greta savrankiškai dirbančiųjų reikėtų aptarti ir kitą galimybę. E, Pristatymų prie globalizacijos darinių fondos turėtų būti prieinamas ir tiems e, darbuotojams, e, kurie, kurių veikla yra sujungta į tam tikros užšies kooperatyvus. E, kai darbuotojai perima įmonės veiklą ir įkuria kooperatyvą. Tada e, fondo rezervas galėtų būti panaudotas finansavimui pagerinti ir e, aš manau, kad tai būtų naudingas darbo būdas. Ir mano paskutinis pamastymas. Aš manau, kad mes turėtume įvertinti, kokiomis sąlygomis ši politika e, galėtų nesikirsti su konkurencijos politika. Turime galvoti apie tam tikrų tarptautinių bendrovų veiklos perkelimą į, e, už ES ribų ar į kitas ES dalis ir e, iki šiol mes nesugebėjome tos problemos išspręsti. Turime labai aišku problemų katalogą šiam teisės aktui, bet aš toliau atsiprašau, nes turiu išeiti ir perdodu žodį poniai Šrioter. Bet prieš jai pradant pirmininkauti, suteikiu žodį ponui Benjų. Yes, I just want to um, uh, raise uh, another reason. Aš tik tai noriu išsakyti mm, ko, vieną priežastį, dėl ko manau, kad šis fondas tinkamas į žemės ūkiui. Manau, kad tai paaiškins, kodėl žemės ūkio komitetas galvoja, kad tas fondas galėtų būti tas už, ta užnuojoto gėrimo taurė žemės ūkiui. Aš suprantu puikiai, kaip viskas žemės ūkija. A, vyksta ir aišku, kad žemės ūkio veikla per dieną nesubankrutuoja. Aišku, tai yra kitokia situacija, ūkininkai dažnai turi daug turto ir todėl tai yra svarbu, jų balansai svarbus, jų situacija bankė, o ne tai, ar tu vienus metus daugiau uždirbi, kitus metus mažiau uždirbi. Prireiktų ne vienerių metų, kad ūkininkas realiai bankutų, bankrutuotų. Ir iš esmės vargu, ar jie kada galės e, realiai įgauti pagalbos iš to fondo, pasakyti, kad štai va, tokia situacija, kad staiga mes nebegalime išgyventi ir mes jau, mums jau reikalinga ta pagalba ir turime teisę ją, nes tikrai procesas yra pernelyg ilgas žemės ūkija. Kitas dalykas, žemės ūkio uh, žemės ūkiai dirbanti darbo jėga yra labai pasiskirščiusi po teritoriją, tai būtų praktiškai neįmanoma e, pasakyti, kad e, konkrečioje vietovėje yra prarasta būtent tiek ir tiek darbo vietų dėl to, kad priekybos sutartys žlugo dėl e, globalizacijos ir taip toliau, kadangi būtent žemės ūkio darbuotojai yra tiek retai pasiskirstę valstybėje, kad labai būtų sudėtinga tą konkrečiai vieną vietovę išskirti. Uh, ir būtų tikrai didelė problema čia. Manau, kad čia reikėtų galvoti apie kaimo plėtros programų panaudojimą efektyviau. Tai labiau duotų naudos žemės ūkiui, o ne e, globalizacijos fondas. Ačiū, ponia Kornelisena, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, jau nebeturiu ką beveik ir pasakyti, mes jau daug kalbėjome šiais klausimais. Ir šiame komitete ir bent jau parlamente yra dauguma žmonių, kurie nenori įtraukti žemės ūkio klausimo į šio fondo taikymo sritį. Tai būtent, kad ūkininkai negautų šios paramos. Aš e, matau, kad čia vis dėlto yra ir pasipriešinimas e, tam ir taryboje, Ir aš manau, kad e, įtraukus ūkininkus į e, GF taikymo sritį netgi būtų apsunkinta šio fondo situacija, aptariant jo veiklą taryboje. Nu, taigi, taigi žalieji, man atrodo, pritarė e, ūkininkų įtraukimui į šio fondo taikymos sritį. Ir nes jie atsižvelgia į tai, kad ūkininkus gali ištikti kokios netikėtos e, katastrofos, į kurias reikėtų greitai e, reaguoti. Mes manome, kad neturėtų būti iš esmės daugiau jokių kitų fondų remintis e, daugiametę finansinę programą. Nes e, jeigu bus dar kitų fondų, tai at, mūsų reagavimas į įvairias problemas būtų daug lėtesnis. Nes e, tokiu atveju mes negalėtume kiekvieno atveju, kiekvieno atveju taikyti individualių sprendimų. Aš manau, kad darbuotojams būtų geriau, jeigu komisija galėtų nuspręsti, kaip vis dėlto e, suefektyvinti šio fondo veiklą, kad būtų galima greičiau reaguoti, sakykime, į jų atleidimą Man iš tikrųjų kelia susirūpinimą valstybių narių situacija. EGF, e žinoma, turi būti kuo efektyvesnis. Turi teikti lėšas. E, ir visą tai turi atsispindėti, žinoma, diskusijose dėl e, daugiametės finansinės perspektyvos. Nors kai kurios valstybės narės iš esmės turi rinkimus, sakykime, kai kurios vyriausybės bus atstatydintos arba atstatydins. Tai joms rūpi kiti dalykai. Ačiū. Pane Super. Ačiū, pane pirmininkė. Mes buvome tarptų, kurie sakė, kad buvo daug diskutuojama apie Europos pristatymą prie galus pasijos e, padarinių fondą, ir kad e, būtų ieškoma ilgalaikių sprendimų šiam fondui. O ne, žinant, o ne e, žinoma, trumpalaikių sprendimų. Nes galima imtis ir kitų priemonių, siekiant pagelbėti e, įtaikymos sritį šio fondo neįtraukiamis asmenėms. Būtent kad būtent valstybės narės turėtų daugiau kontrolės, prižiūrėdamas tarptautinių koncertų veiklą, kad būtų siekime užtikrinti darbuotojų teisės tose tarptautiniuose koncernuose. Ir e, tam būtų panaudojamos iš to fondo lėšos. Dabar mes esame krizėje. Dėl to manome, kad šis fondas galėtų būti panaudojamas ir tinkamiau, ir efektyviau. Mes turime padėti dabar pirmiausia tiems, kuriems sekasi blogiausiai. Jiems turėtų būti skiriamas finansavimas. Dabar e, e kalbame apie bendrąjį finansavimą 35 procentų, kurį turi suteikti valstybės narės. Ir aš manau, kad tai yra kartais problema, tai yra kliūtis suteikti didelę pagalbą. Todėl didėja bedarbių skaičius, nes jiems laikų nesuteikiama pagalba ir jisai, žinoma, ateityje toliau didės. Aš manau, kad šitas bendras finansavimas turėtų būti sumažintas, palyginti su dabartiniu tyčiu. Kita vertus, dabar dėl tų ūkininkų įtraukimo į taikymo sritį. Mes manome, kaip jau buvo pasakyta, E, neturėjo būti pasirašytos tokios laisvos prekybos e, sutartys, nes jos tik tai padaro žalos ūkininkams. O, o tokiu atveju mes turime griebtis vėl kažkokių gelbėjimo priemonių. Iš esmės mes turėjome iš anksto jau numatyti tokių a, e, susitarimų pasiekmes, o ne paskui spręsti iškilusias problemas. Todėl mes manome, kad a, ūkininkai neturėtų būti traukiami iš šio fondo taikymos rytė. Nes, kaip jau sakiau, yra kitų a, jų paramos priemonių, ypač skirtų žemės ūkiui. Taigi, paskutinė kalbėtoja mano sąraše yra ponia Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų daugiausiai diskusija krypsta dėl to, ar globalizacijos fonde turi būti e, žemės ūkio atstovai ar neturi būti. Ir aš galvoju, kad čia atsakomybę turėtų prisimti dėl to ir Europos komisija. Kodėl Europos komisija nuėjo lengviausių kelių ir į globalizacijos fondą įtraukė ūkininkus, nors matyt tikrai žinojo, kad ne vienareikšmė reakcija bus tiek Europos parlamento, tiek ir valstybių narių. Tačiau buvo pasirinktas pas paprasčiausias kelias Europos komisija norėdama nuraminti neva e, žemdirbius, na, pasakė, kad štai prašau, globalizacijos fonde turėtų būti 3 milijardai eurų ir net 83 procentus arba 2,5 milijardo pasiimsit jų žemdirbiai, kaip ir viskas gražu popieriui. Bet iš tikrųjų, ar šiuo atveju nėra atsitikę taip, e, kad žemdirbiai pateko į tam tikrus pastus? Globalizacijos fondo paskirtis iš tikrųjų visai kita buvo, bent jau iki šiol. E, tai aš įsivaizduoju taip, kad e, žemės ūkė dirbantys žmonės turi teisę naudotis globalizacijos fondo parama, tačiau tokiom pat sąlygom, kaip ir kiti dirbantieji, o ne kažkokiom kitom išskirtiniam sąlygom. Ir antras pastebėjimas, iš tikrųjų ne vienareikšmė reakcija yra ir valstybių narių, nes kiek teko uh, klausytis ir vykstančių parlamente diskusijų ir kalbėti su šalių narių atstovais, tikrai kyla labai rimtas klausimas, ar apskritai reikia globalizacijos fondo. Štai kur mes turim labai rimtai dirbti, Europos parlamentas kartu ir su valstybėm narėm. Nes yra nuomonių iš ne vienos šalies, kad gal užtektų, kad būtų, pavyzdžiui, socialinis fondas praplėstas ir tai būtų kaip vienas fondas, kuris galėtų teikti paramą mūsų žmonėm. E tikrai pilnai sutinku su mm, kolega Manu, kuris pasakė, kad e, to, tas pinigų maišas nėra begalinis. Taip iš tikrųjų jis nėra begalinis, bet jis yra solidariai suneštas visų ES piliečių. Ir globalizacijos fondas visą laiką buvo suvokiamas kaip solidarumo, ES solidarumo išraiškos fondas. Ir galbūt iš tikrųjų vienom valstybėm niekada to ir neprireiks ir duok dievę, kad neprireiktų. Tačiau mes solidariai padedam tom, kuriuom reikia. Ir galiu pasakyti iš praktikos mano valstybė Lietuva tikrai reikalui esant sėkmingai pasinaudojo globalizacijos fondo parama ir tikrai aš už tai, kad toks fondas ir toliau būtų. Dėkui. So, damit haben wir die Liste jetzt abgeschlossen. Und Taigi, kalbėtojų sąrašas jau baigtas. Dabar sutiksiu žodį Europos komisijai ponui Librum. Merci, madame la. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti į keletą patiktų klausimų, bet norėčiau pradėti pirmiausia nuo padėkos poniai pranašėjai už atliktą darbą. Aš manau, kad jos požiūris traktuoti e, žemės ūkį e, kaip ir kitus sektorius, o kiti sektoriai išgyvena didesnė turbūt ES krizė negu žemės ūkis. Tai yra, manau, kad toks gana įdomus pasirinktas požiūris. Jūsų kolegos INTA komitetas eina irgi maždaug tą pačią kryptimį, tarp kitko dėl to, kad e, galima e, suteikti pagalbą per dviejus metus. Galiu pasakyti, kad e, globalizacijos fondas e, turi būti panaudotas, e, kai yra didžiausias skaičius darbuotojų susidurinčių su sunkumais. Ir tam reikia dažniau ir, ir jiems padėti dažniausiai reikia mokymo, kvalifikacijos pakeitimo ir panašių dalykų. Todėl pagalba kartais ir trunka iki dviejų metų. Dėl atskiros biudžeto eilutės norėčiau priminti, kad jau dabar mes e, viršėme biudžetą. Kartais mes e, panaudojame Atsiprašau, nepanaudojame viso biudžeto, kartais tik tam tikrą procentą panaudojame. Ir fondas yra panaudojamas tik tada, kai valstybės narės pateikia aiškius e, reikalavimus, aiškius prašymus. Ir kuo dažn... rečiau tas fondas bus naudojamas, tuo bus geriau. Mes labai norėtume, kad kažkada būtų pasiektas etapas, kai fondas bus 0 procentų panaudojamas. Tai reikš, kad e, valstybės narės ar įmonės padeda savo darbuotojams rašti, rasti darbą ir susidoroti su sudėtinga padėtimi. Bet jeigu mes taiga atskirą eilutę sukursim, tai iškirs problema, kad ta eilutė bus nepanaudojama arba bus panaudojama ne visai. Ir tada e, liks nepanaudotų pinigų. Ir todėl mes galvojame, kad reikėtų išlaikyti šį fondą kaip e, krizinę priemonę, kurią būtų galima naudoti kuo rečiau. Ar tikėtumėmės naudoti kuo rečiau. Ir todėl mūsų nuomonė atskira biudžeto eilutė yra visai nereikalinga. E, dėl nepriklausomų darbuotojų ir dėl e, ribų nustatymo. Mes išplėtėme e, pagalbos gavėjų sąrašą įtraukdami nepriklausomus e, darbuotojus, savarankiškai dirbančius darbuotojus ir tada mes suprastume, kad ta 500 bedarbių skaičiaus formulė nebegalėtų būti pritaikyta dabar m, turėtume pagalvoti, kad jeigu darbuotojai netenka darbo, mes jiems galime padėti e, suteikdami tam tikras investicijas, kaip kad numatyta pasiūlyme. Ir tada mes galėtume galbūt tik tai tiksliau nurodyti, kokios tos investicijos gali būti. Galbūt mes galim nupirkti kažkieno bendrovę. Tai būtų vienas iš galimų būdų, metodų. Ir nesunku būtų jį gyvendinti. Dėl žemės ūkio klausimo. Manau, kad reikia dar kartą priminti, kad prisakymo prie globalizacijos padarinių fondas yra papildoma priemonė. E, priemonė papildanti nacionalinės priemonės ir kitas Europos priemonės. E, tokias kaip Europos socialinis fondas, bendroji žemės ūkio politika ir jos priemonės. Ir būtent BŽUP priemonės gali padėti sukurti geriausią kai kurių sektorių konkurencingumo lygį. Mes e, turime suprasti, kad globalizacijos fondas turi būti tik tai paskutinė įmanoma priemonė, kai nebelieka kitų priemonių, kai ūkininkams reikia pritaikyti savo produkciją, pakeisti produkcijos būdą, bet išlikti žemės ūkiją. Ir e, turėtume įvertinti, kas yra įmanoma. Manau, kad e, Europos komisijos priimamais sprendimais e, tą galima padaryti, nes Europos komisija nustato, e, kuris e, sektorius gali gauti paramą. Ir nereikia turbūt laukti dešimties metų, kol ūkininkas susidurs su rimtomis problemomis su savo bankais ar panašiai. ES įsikešimas turi būti, pagalba turi būti sutikta žymiai greičiau. Kiti elementai, kurie tarsi apibendrintų e, to fondo panaudojimą. Kol kas e, daugiausia kalbėdom apie tarptautinės multinacionalinės bendrovės. Bet dabar beliko keletas dienų sureaguoti į žalėją knygą dėl e, fondo restruktūrizavimo ir lūkesčių siejamų su jo tame konsultacinėme dokumente yra numatyta visa eilė Europos komisijos e, priemonių. E, jūs galite išreikšti savo nuomonės, mes atsižvelgėme į skirtingus interesuotų pusių, skaitant ir Europos parlamentą, socialinius partnerius nuomonės. Ir taip mes e, galime restruktūrizuoti fondą atsižvelgiant į tai, kokių reikia tarnybų nacionalinių lygių, kokių reikia pagalbos priemonių nacionalinių lygių. Apie tai dabar mes diskutuojame. Galiausiai e, matėme, kad praeitą savaitę visa eilė valstybių narių labai aiškiai pareiškė, kad prieštarauja EGF tolesniam išlaikymui. Jos e, rėmėsi subsidiarumo principų. Valstybės nariai sakė, kad yra tos problemos turėtų būti sprendžiamos deramų lygmenių, tai yra nacionalinių lygmenių. Taigi, tos valstybės narės padarė išvadą, kad pristaikymo prie globalizacijos darinių fondas apskritai nėra reikalingas. Europos komisija e, supranta valstybių narių e, e, nuomonės ir išvadas, tačiau mes tokių pat išvadų nedarom, nedar, nepriimam tokios pat pozicijos. Mes e, manome, kad taip, pirmiausia, reikia reaguoti nacionaliniu lygiu. Tačiau, kai kalbam apie labai rimtų įmonių restruktūrizavimą, galbūt reikia pademonstruoti Europos solidarumą. Ir būtent globalizacijos padarinių atveju taip yra. Nes uh, uh, dažn... yra labai daug tokių bendrovių, kurios patiria globalizacijos padarinius, bet labai nedaug e, reikalauja realios tokios pagalbos, patiria labai rimtų negatyvių padarinių. Todėl mes įvertiname konkrečius atvejus ir žiūrime, kada reikia suteikti papildomą paramą. Geriausias pavyzdys, rodantis, kad ES yra subsidi... solidari E, valstybių narių mes pirmiausia prašome, kad jos imtųsi savo veiksmų, bet jeigu reikia, mes galim joms padėti. Die, um, Taigi, dabar, panė Harkin, pranešėja galbūt apibendrinkite diskusiją. Jums teikiamas žodis. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už įdomius pasisakymus ir labai naudingas mintis. Dėkuoju ir komisijai Trumpai sureaguosiu į iškeltus klausimus, ponia Bauer ir kiti kolegos e, kėlė klausimus dėl krizės e, situacijos ir, ir tarybos e, sprendimų. Nemažai valstybių narių blokuoja sprendimą. Reikia pasakyti, kad, aišku, tos valstybės narės, kurios yra išreiškusios savo poziciją, nerėmė globalizacijos fondo veiklos pratesimo po 2014 metų. Na, dėl to, ar tai yra teisingas pasirinkimas, kitas aukščia klausimas, bet pirmininkaujanti Danija aiškiai pasakė Strasbūro plenarinėje sesijoje, kad viskas, viskas baigta. Tuo klausimu diskusijos baigtos, nežiūrint to, ką parlamentas sako. Dabar Dėl žemės ūkio, taip jau tas sakyta e, daug kartų. Reikia pabandyti surasti sprendimą dėl laiko, dėl terminų. Uh, Ir gali būti, kad vėluosime, jeigu galvosime apie socialinį fondą, kaip žalieji pasiūlė, ar galvosime apie atskirą eilutę, ar kaip komisija pasiūlė, galbūt tai paspartintų procesus. Tačiau aišku, kad yra ir kitų čia aspektų kurie irgi vaidina savo vaidmenį. Galbūt vienas variantas būtų, tai pavyzdžiui, valstybių narių paprašyti paspartinti įgyvendinimo procesus, bet galbūt lygiai taip pat būtų galima ir komisijos paprašyti, kad kuomet jau yra atliktas prašymo pirminis įvertinimas ir kuomet komisijai nereikia papildomos informacijos, gal, galbūt būtų galima kažkokį tai procentą avansuoti, kad valstybė narė jau galėtų po truputį pradėti įgyvendinti kažkokias tai priemonės priemonės, ypač tais atvejais, kur valstybėms narėms pačioms yra labai sunku tų lėšų surasti taip staigiai. Aš nežinau, kaip tai būtų galima padaryti praktikoje, bet aš manau, gal, galbūt tokį variantą būtų galima svarstyti. Ponas Darden, taip sutinku, gaila, kad e, tų klausimų dėl kompetencijų kol kas mes neišsprendėme, bet tokia yra situacija. Agri tarsi nėra suinteresuoti dėl to, bet lyg ir atrodo, kad iš tikrųjų ta komisija lyg ir nėra taip tiksliškai apibrėžus, kad tie 2,5 milijono iš tų 3 milijonų yra aiškiai paimti, bet lyg ir yra tai paminėta vis tik tai. Tai, tai čia viskas kaip paprasta atrodo. Aš jau kalbėjau apie atskirą biudžeto eilutę. Dėl, biudžeto, dėl šio fondo lėšų menko panaudojimo uh, Man atrodo, kad gal iš tikrųjų valstybės narės dar kai kurios tik tai pratinosi prie to fondo, iš viso minties, aišku, gal kai tų prašymų bus ir daugiau ateityje, aišku, komisija sako, kad geriausia situacija būtų, kad būtų nulinis prašymų pateikimas, aišku, tai būtų geriausiai, bet galbūt ir iš tikrųjų mm, kai kurios valstybės narės nepakankamai atidžiai pažiūrėjo į visus kriterijus, pavyzdžiui, 4.2 punktas, ypač mažesniems valstybėms narėms e, skirtas, kad galbūt jom būtų galima pritaikyti ir kitokias sąlygas, gal nebūtinai reikia 500 šimtų darbuotojų ir taip toliau. Toliau, pasasmam, dėl uh, ūkininkų viskas aišku, dėl tų dviejų su pusė milijardų iš trijų milijardų irgi viskas aišku. Dėl valstybių narių, kurios pasakytų už, mes turime sąrašą, kurios pritaikė tą fondą, to fondo pinigus ir, ir, ir netgi krizės išlygą pritaikė. Man atrodo, kad dauguma tų valstybių narių lik ir pasakytų už, tačiau daugumai valstybių narių problema kyla dėl subsidiarumo principo. Dėl pavyzdžiui, to, kad darbuotojai nusiperka buvusios įmonės verslą ir paskui kaip kooperatyvas dirba. Galbūt būtų galima prie tų klausimų sugrįžti, juos panalizuoti atidžiau. Taip pat dėl problemų su konkurencijos politika aš norėčiau, aš ne visai tikra esu dėl to, apie ką eina kalba, tai gal aš pasigilinsiu į tos klausimus, vėlgi su, su, su jie pasikalbėsim ir dėl įmonių iškėlimo komisijai tą klausimą perleidžiu. Um, pagal deleguotus aktus komisija spręs šios klausimus, tai galbūt jį išspręs ir tuos e, klausimus, kuriuos jūs kėlėte. Pane Kornelis sakė, gal, kad jį galvoja, kad jeigu ūkininkus įtrauksime, tai tada pasipriešimas taryboje bus dar aršesnis, nesu tikra, nežinau kaip čia būtų, dėl to, ką jūs sakėte, kad į SF gal reikėtų įtraukti, galbūt, pane Zuber, dėl bendro finansavimo sutinku, tačiau. Mm, Pavyzdžiui, jeigu turėtumėm atskirą eilutę biudžeto šitam fondui ar ISF įtrauktumėm, galbūt tai iš dalies išspręstų klausimus. Pone Blinkevičiūtė, taip, jūs teisingai pasakėte, komisija tikrai pasirinko lengvesnį kelią, galėjo įgalvoti apie priekybos susitarimus, galvojo, aišku, galėjo galvoti apie kitą variantą, čia pasirinko į tarsi figos lapelį pridengti tik tai tai e, gėdingai situacijai ir iš tikrųjų Viskas aišku čia. Ir paskutinis dalykas, ar iš tikrųjų mums reikia EGF e, globalizacijos fondo? Daugelis kėlė šį klausimą. Man atrodo, šis komitetas per savo pakeitimus ir per savo pasiūlymus, kuriuos pateiks, turėtų pasirūpinti aiškia pozicija, turėtų aiškiai garantuoti uh, ir įtikinti valstybės narės, kai kurias bent jau iš jų, kad būtinai mums reikia to fondo, nes iš tikrųjų reikia galvoti, kokie veiksmai turėtų būti finansuojami iš to fondo, reikėtų sugriešinti kriterijus, bet aš ir savo šalyje mačiau EG e finansavimo rezultatus. Aš manau, kad e, kitose valstybės narėse irgi yra panašiai, kai kas galvoja, kad daugelis iš tų intervencijų būtų ir taip įvykusios, kad nacionalinė valdžia ir taip būtų suradusi uh, tų pinigų. Taigi nelabai galbūt visuomet matosi ta nauda iš AGF. Tai gal mums reikėtų čia šiuo klausimu padirbėti, kad ta nauda iš AGF būtų matomesnė. Ir galbūt reikėtų teisėti su Europos strategijos 2020 metams tikslais, ar gal su nacionalinės politikos kažkokiais tais tikslais. Gal tai padėtų mums įtikinti valstybės narės, uh, kad iš tikrųjų AGF yra yra naudingas, kad jis tikrai duoda vertės ir kad jį reikia išlaikyti. Ja, vielen dank. Taigi ačiū. Ačiū pranešėjai. Ir taigi jūs turėsite išspręsti šią problemą. Ir jeigu jūs rasite kokį nors sprendimą, tada praneškite ir mums. Tada ir pažiūrėsime, per kiek laiko e, bus teikiami pakeitimai. Aš čia tikrai negaliu nieko viena nusprendę. Kitom vėlesniam dienom mes nuspręsime ir sekretariatas jums išsiųs informaciją. Taigi, baigiame posėdį, dėkoju už dalyvavimą ir pasimatysime rytoj 9 val.